Gerbiami kolegos, gerbiamas komisarė, siūlau visiems grįžti prie darbo. Vakar dienos posėdžio protokolas ir patvirtintų dokumentų sąrašas buvo paskelbti. Ir manau, kad niekas neturi jokių komentarų, tad laikyti.